Good afternoon, dear colleagues. Labadiena, kolegos. Prašyčiau susėsti. Toliau tęsime darbą. Po trijų penkios pradėkime darbą. Tolimesnis klausimas yra 16 darbo atvarkės punktas - prisijungimas prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Čia mes turėtumėm apsvarstyti nuomonės projektą, konstitucinių reikalų komiteto nuomonės projektą. Žinote, ponia Gal pristato šiandien savo šį nuomonės projektą, kuris buvo paruoštas Konstitucinio reikalų komiteto, dėl prisijungimo prie Europos žmogus teisų konvencijos. Pirmiausia, reikėtų turėti galvoje ar priminti tai, kad šiandien komisija turėtų priimti mandatą e, dėryboms su Europos taryba dėl šio klausimo antrą. AFKO komitetas e, kovo 18 dieną renkęs klais, klausimą šio klausimu. Visi mūsų komiteto nariai, taip pat ir šelnis pranešėjas yra kviečiami į šį klausimą, kuris vyks kovo 18 dieną. Pakeitimus šiam projektui galima pateikti iki kovo 25 dienos. pateikus pakeitimus. Išvardyjas tai, ką norėjau pasakyti, dabar tikriausiai pakviesiu ponę gal tarti žodį, o paskui galėsite užduoti klausimų. Taigi, ponė, gal žodis jums. Čia. <laughs> Thank you, Chair. Uh, Well, uh, second... Ačiū pirmininkė. Antrą kartą svarstome šį klausimą šiame komitete ir galiu pasakyti, jog pirmasis pasikeitimas nuomonėmis buvo tikrai naudingas. Bandžiau įtraukti visus klausimus, kuriuos kolegos iškėlė svarstant šį klausimą. Per pirmąją pasikeitimą nuomonėmis paaiškėjo, kad mūsų komitetui labiausiai rūpi tai, kad mes susitelktume į mūsų komiteto darbą ir kad tai atsispindėtų nuomonė. Tai yra, mes turime paaiškinti, ką tas prisijungimas reikš, ką tai pakeis ir kokią pridėtinę vertę tai atneš piliečiams. Kalbu apie es prisijungimą prie žmogaus teisų konvencijos ir bandžiau sutelkti dėmesį į tai. Tai yra, ko, kokios vertės, kokios naudos piliečiai gaus iš to prisijungimo pagrindinių teisų srityje. Taigi savo nuomonėje bandžiau daugiausia dėmesio skirti klausimams susijusiems su pagrindinėmis teisėmis ir Libe komiteto darbo sryčiai. Tačiau tai nėra lengva. Tai bandžiau aptarti dėrybose iškilusius klausimus, svarbiausius, svarbiausias temas, kuriuos galima laikyti, na, techninio pobūdžio klausimais, tačiau kad tas prisijungimas būtų tinkamas, mes turime viską išsiaiškinti ir sulaukti atsakymų. Yra kai kurių techninių kliučių, aš jas išvartinsiu, ir tos techninės kliūtis neturėtų stabdyti proceso, mes turėtumėme eiti priekin. Tačiau dėrybų metu turėtume rasti atsakymus į tuos klausimus. Taigi, ES turi prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Ir įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, atsižvelgiant į Europos žmogaus teisų konvencijos 14 protokolo įsigaliojimą, o tai netrukus įvyks, pagal jį ES galės prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Tai yra e, teisiškai tai taps įmanoma. Kas yra naujo šioje sistemoje? Žinome, kad visos valstybės narės yra ratifikavusios konvenciją, o nauja yra tai, kad ES kaip juridinis asmuo prisijungs prie, to, e, prie tos konvencijos. Tačiau tai nepakeis valstybių narių situacijos konvencijos atžvilgių, nes jos jau, jeigu jos ratifikavo konvenciją, jos tampa jos šalimi. Ir kai ES kaip juridinis asmuo prisijungs prie konvencijos, tai bus tas momentas, kurio siekėme jau beveik dešimtį metų. Tai yra politiškai ir teisiškai svarbus įvykis. Nes visame žemynė bus sukurta vieninga žmogaus teisų erdvė. Taip pat esame tikri, kad tas žingsnis sustiprins ryšius tarp ES ir platesnės e, Europos viso žemyno. Taip pat tai užtikrins tam tikrą dinamišką vystimas žmogaus teisų srityje. Tačiau aš savo nuomonę daugiausiai dėmesio skiriau tam, ką tas prisijungimas atneš ES piliečiams. Manau, kad tai prisidės prie nuseklesnės ES žmogaus teisų sistemos Tai taip pat sustiprins ES patikim. ES sustiprinti ES reputaciją Euro, žmogaus teisų srityje. Tai taip pat taps naujų apsaugos standartų, nes ES teikiama apsauga toje srityje bus paklus žmogaus teisų konvencijos sistemai. Europos Sąjungai numatytos kompetencijos pagal pagrindinių teisių hartiją. Žinome, kad hartija yra apima daugiau principų ir teisų, nes ten yra išdėstytos socialinės teisės, politinės teisės. Tačiau apie tai, prisijungimas prie konvencijos to nelies ir nepakeis. Tačiau kalbant apie bendrą sritį, prisijungimas prie konvencijos ES piliečiams suteiks papildomą mechanizmą, kurio dėka jie galės pasiekti savo teisių įgyvendinimo. Tai yra, žmonės galės teik, kreiptis į E, Europos žmogaus teisų teismą ir skūstis, pavyzdžiui, dėl to, kad neužtikrinamas ES teisės akto įgyvendinimas. Taip pat dėl visų klausimų susijusių su žmogaus teisų konvencija. Ir dar vienas dalykas, kuris nuolatos iškyla diskusijose šiuo klausimu. Ši sistema ne, nepakeis dabartinės teisingumo teismo teisingumo teismo jurisdikcijos sistemos. Taip pat. E, reikia nepamiršti, kad į tą teismą bus galima kreiptis tik tuo atveju, jeigu bus panaudotos visos prieinamos e, teisinės apsaugos priemonės e, nacionalinėje vidaus sistemoje. Ir Taigi, iš esmės atsiranda dar, viena, dar vienas apeliavimo kanalas ir tai bus naudinga abiejų teismų darbui. Nes manau, kad tai, padės, kad tai paskatins nuoseklios, klandžios teisės sistemos e, plėtojimasi Europos Sąjungoje. Toliau mandato dėrybų klausimas. Šis klausimas visada iškyla, dėl ko suteikėme mandatą dėrėtis, ar tik dėl konvencijos, ar, ar konvencijos ir jos protokolų. Manau, kad reiktų suteikti mandatą dėrėtis ir dėl tų protokolų, kuriuos yra pasirašysios ir ratifikavusios visos valstybės narės. Toliau, ES atstovavimo ir dalyvavimo Europos tarybos institucijose klausimas. Ir klausimas ne tas, ar prisijungdama prie Europos e, žmogus teisų konvencijos ES tampa Europos tarybos nare. Ne. Bet tose institucijose, kuriuose dėl ES prisijungimo prie konvencijos yra svarstomi ES klausimai, manome, kad tose institucijose ES atstovai turėtų dirbti. Ir teisėjas, kuris atstovaus ES, taip pat turėtų būti renktas. Ir Europos parlamentas turėtų dalyvauti to teisėjo skirime ir rinkime. Nežinau, kaip tiksliai tai turėtų atrodyti, bet galbūt parlamentas tiesiog teiks pritarimą. Kol kas dar nesigilinu į tas smulkmenas, nes tai ne, ne tiek mūsų Libė komiteto, bet konstitucinių reikalų komiteto uh, E, sritis, bet mums reikia išsakyti savo nuomonę, išsiaiškinti, kas mums yra svarbiausia ir, ir ko mes tikimės iš dėrybų. Toliau Teisingumo teismo, Luksemburgo teismo ir Strasbūro teismo santykiai. Juos reikėtų aptarti ir išnagrinėti. Manau, kad AFKO pranešimo projekte nuostatos šiuo klausimu šiek tiek kitaip formuluojamos, aš klausiausi diskusijų. Manau, kad reikia teismams palikti veik, veiksmų laisvės, kad jie patys nuspręstų, kaip jie geriausiai galėtų veikti, kaip, kaip jie patys galėtų sutvarkyti nu, dialogą. Ir jeigu vyktų nuolatinis dialogas, jis prisidėtų prie geresnės precedentų teisės sistemos vystimosi. Mums iškyla dar viena problema. Ir tai bus svarbus klausimas, todėl jį aptarsiu. Strasbūro teismui tenkanti darbo našta, jie susiduria su, su dideliu krūviu, kurio ne, su kuriuo nesugeba susidoroti. Taigi, ES prisi, dėl ES prisijungimo prie konvencijos sistema turėtų tobulėti. Es prisijungimas turėtų paskatinti pažangą. Turėtume, turėtų būti užtikrintas subsidiarumo principo įgyvendinimas tai yra nacionaliniai teismai turėtų atsižvelgti į anksčiau paskelbtą kitus teismų sprendimus, kad e, Strasbūro teismas negautų nuolatos mm, tų bylų tomis pačiomis temomis, kuriomis jis jau yra paskelbęs savo nuomonę. Labai svarbu nustatyti pusiausvirą. Kalbu apie galimybę, dar vieną galimybę ieškoti, užsitikrinti savo teisų gyvendinimą ir siekti, kad neišauktų bylų skaičius. ES prisijungimas prie konvencijos sutaps su Europos žmogaus teisų teismo reforma. Ir tai bus tikrai naudinga ES piliečiams. Ir aš pamiršau paminėti štai ką dar. Kadangi prisijungimas prie konvencijos liečia ne tik, apima ne tik institucijas, jis jį tai pajus ir Europos piliečiai, Manau, kad reiktų su piliečiais tartis ir, ir jie turėtų būti įtraukti visais nagrinėjimo etapais. Ir būtent todėl mes norėtume dalyvauti kiek įmanoma nuo paties pirminio etapo. Ačiū. Toks būtų mano trumpas pristatymas. ir esu pasiruošusi išklausyti jūsų nuomonių ir pasiūlymų. Dėkoju, ponia Gal. Tikrai labai įdomi tema tiek techninė prasme, tiek politinė. Tikrai kyla daug neiškumų, tačiau tai yra, na, puikus iššūkis bandyti siekti šio tikslo stengtis, kiek galima geriau apsaugoti pagrindinės teisės visoje Europos Sąjungoje. Prieš pradedant diskusiją, gal norėtų pasisakyti pirmininkaujančios šalies atstovai arba komisijos atstovai. Pirmininkaujantį šalis, taip, prašau. Much, uh, Ačiū pirmininkė. Na, praeitą pusmetį aš čia sėdėjau kaip Švedijos atstovas. Na, o dabar vėl jūs mane čia matote ir tarybos sekretariatas paprašė manęs čia atvykti ir atsiprašyti už juos, kad jie patys negalėjo dalyvauti ir negalėjo atvykti Ispanijos atstovai. Pirmininkaujantį šalis taip pat prašė manęs jūs informuoti, kad taryba dabar yra lik ir daugiau tokiam klausimo režime. Mes klausomės e, visko, ką turi pasakyti parlamentas, skaitome jūsų rengiamus dokumentus, laukiame dėrybų dėl mandato ir tikrai norėtumėm dirbti kartu su parlamentu ir komisija, nes mus vienyje bendras tikslas, jis įvardytas ir Stoholmo programoje, tai yra turime siekti, kad ES kiek galima greičiau prisijungtų prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvę apsaugos konvencijos ir Ispanija, kaip pirmininkaujanti šalis, tikrai sieks tai padaryti kiek galima greičiau. Dėkoju. Komisija, prašau. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad komisaro kolegija šį rytą patvirtino rekomendaciją tarybai, tai yra rekomendacija pradėti dėrybas ir ta rekomendacija perduota tarybai ir dabar jau darbas taryboje gali prasidėti, jis prasidės nuo kito pirmadienio ir taip pat galiu pritarti viskam, kas virš tai sakė e, sekretariato atstovas ir tikrai irgi prisidėsim prie proceso. Ačiū komisijai, puikios naujienos. Dabar galime pradėti diskusijas. Pone Kingegoms. Dėkoju. Na, Monika Manevar turėjo pasisakyti kaip šešėlinė pranešėja, tačiau ji negalėjo atvykti ir todėl paprašė pristatyti jos nuomonę. Ji teigia, kad ponios gal parengtas dokumentas, tiksliau jie taip prašo, kad tas dokumentas yra geras ir kad tai bus politinis ir teisinis signalas stiprinti santykiams tarp ES ir e, Europos ir labai svarbu sukurti šitą žmogaus teisų lygmenį Europoje. ES prisijungimas prie konvencijos nebus vien tik simbolinis kažkoks oficialus veiksmas. Tai bus dar vienas papildomas mechanizmas, kuris padės įgyvendinti ES piliečių teisės ir jie galės teikti skundus žmogaus teisų teismui. Ir tas mechanizmas taip pat bus naudingas tiem, kas susiduria su įvairiausiais sunkumais dėl savo teisų, dėl jų pažeidimo nacionalinėse teismuose, kurie nori kreiptis teisingumo teismą. Monika taip pat pritarė tam, kad labai svarbu yra prieiga prie socialinių teisų ir jų apsauga, pavyzdžiui, peržiūrėta socialinių teisų hartyje ir ji turi būti svarstoma kartu su prisijungimu prie šios teisų konvencijos. Ir taip pat labai svarbu, kad ES būtų atstovaujama Europos tarybos e, įvairiose institucijose Ir taip pat labai svarbu, kad mes dalyvautumėm e, renkant teisėjus arba skiriant teisėjus į teisingumo teismą. Turime suvaidinti ir savo vaidmenį šiame procese, e, bet jį gan skeptiškai vertina galimybę, kad es turės savo teisėje. Akivaizdu, kad dabar kol kas dar per sunku siekti didesnio ES atstovavimo ir turbūt dėl daugelio mūsų reikalavimų dar reikės dėrėtis su tarybos tokiom narėm kaip Rusija ar Turkija. Na, bet nepaisant e, skeptinio vertinimo, ji vis dėlto pritarė bendram procesui, bendram pasiūlymui ir taip pat mano, kad Europos parlamentas turėtų aktyviai dalyvauti šiame procese, todėl kad jis yra ypatingai svarbus mūsų piliečiams. Juk jeigu yra skiriamas ES teisėjas, tai Europos parlamentas taip pat turėtų dalyvauti procese ir stebėti klausimus bei dalyvauti diskusijose. Ačiū. Ačiū, ponia Pane Gans, dabar panas Jūčiakas. Ačiū pirmininkė. Pritariu visiems pasisakiusiems dėl nuomonės projekto paruošto mūsų kolegės, ponios Gal. Šiandien siuntėme puikų signalą ir kolegos konstitucinių reikalų komitete bus paraginti dirbti toliau ir ruošti, ruoštis tolimesniems žingsniams šiame procese o užbaigti šį procesą tikimasi per 15 mėnesių, jeigu neklystu. Ispanija, Belgija ir Vengrija, kaip pirmininkaujančios šalis, e, dalyvauja šiame procese teikiant mandatus ir tikisi, kad per tą laikotarpį bus e, baigtas šitas procesas. Taip pat mes turėtume padirbėti ties esminiais klausimais, kurie išriškėja šiame dokumente, e, pridėti daugiau informacijos, sukonkretinti mūsų nuomonę. Ponas Tondų pranešėjas, vienas iš svarbiausių pranešėjų Konstitucijų reikalų komite, e, prie to prisidės. Mano nuomonė, tekstai, kurie būtų galėtų būti dar praplėsti. Tai yra penktasis, šeštasis ir aštuntasis nuomonės projekto skyriai. Ypač penktasis skyrius. Šiame skyriuje kalbame apie nacionalinius teismus, Luksemburgo teisingumo teismą, Strasbūro teismą ir jų sąveiką. Ir manyčiau, kad reikėtų dar išsameu padiskutuoti apie šitų teismų, skirtingų lygių teismų e, sąveiką. Aštuntame skyriuje kalbama apie nacionalinius teismus ir kitas, kitas institucijas. Galbūt čia galima būtų čia arba kitoje vietoje, kitame pranešime įrašyti kažką panašaus į tai, kad Europos parlamentas e, ragina ir skatina valstybės narės ar nacionalinius parlamentus paremti mūsų norą, išsakant savo norą, prisijungti ES prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Suprantu, kad dabar tik pati proceso pradžia, labai ankstyva stadija, bet labai svarbu, kad valstybės narės išgirstų signalą, jog jos yra raginamos prisidėti prie Europos parlamento darbo, siekiant sėkmingai prisijungti ES prie Europos žmogus teisų komis, konvencijos. Aštuntas skyrius čia kalbama apie techninius klausimus, neišspręstus techninius klausimus, kurie galėtų m, mm, sukurti kliūčių sklandžiam procesui ES prisijungti prie Europos žmogus teisų konvencijos. Ar galima būtų įvardinti tuos techninius klausimus, tas techninės problemas, galbūt jie susiję su to, kaip ES bus atstovaujama taryboje, galbūt kitokie tie yra sunkumai. Bet manau, kad būtų pats laikas dabar pradėti kalbėti apie techninės problemas, su kuriomis mes galbūt susidursime ruoždamiesi prisijungimui prie šios konvencijos. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Ponas Romeva. Ačiū, mažai ką turiu pridėti nes dauguma svarbiausių klausimų jau yra iškelti. Taip pat norėčiau atsiprašyti už tai, kad nedalyvauja tikrasis šešėlinis pranešėjas nuo žaliųjų frakcijos. Šiaip ar taip norėčiau iškelti vieną klausimą, kuris mano nuomonė yra labai svarbus. Ir turėtumėm labai aiškiai kalbėti apie Europos parlamento poziciją. Kalbu apie apriepti, apie taikymo sritį. Tikriausiai nieks nediskutuoja, kad e, šita konvencija bus taikoma visom valstybėm narėm. Bet man atrodo, kad nėra visiškai aišku, kad ta konvencija turės būti taikoma ir visom, visai išorniai veiklai, visai išorniai veiklai kitam, kitose pasaulio dalyse, kuria užsiema ES. Pataisykit mane, jeigu aš neteisus, bet man atrodo, kad yra ne, neaiškiai įvardinta ir manau, kad reikėtų tai įvardinti aiškiau. Galbūt šitame dokumente yra kažkur konkrečiai nu- nurodyta, bet aš tiesiog nepastebėjau ir mano nuomonė turėtų būti aiškiai pasakyta, kad čia kalbame ne tik tai apie žmogaus teisės ES viduje, bet ir, ir e, ES išorėje, ten, kur ES įmas tam tikrų veiksmų. Nenoriu leistis į detalės, bet galbūt pranešėjas galėtų daugiau apie tai mums paaiškinti. Pirmininkas, ačiū. Pone Berhardt. Bergiat, Bergiat. Oui, euh, beaucoup de choses ont été dites euh, et le, le temps court. Moi, je... Taip, buvo jau daug pasakyta. Aš dar norėčiau šitą pabrėžti. Ne visai pritariu pranešėjui. Ypač dėl apriepties, apie taikymos ryties. Apie, dėl taikymos ryties. Manau, kad ketvirtas punktas šiame dokumente turėtų būti pakeistas. Jūs minėjote protokolus, kuriuos pasirašė visus ES valstybės narės, tačiau mes kaip Europos parlamentas turėtumėm imtis e, tokio raginimo vaidmens, paskatinti visas valstybės narės pasirašyti visus protokolus. Socialinis paktas yra daug platesnis negu pagrindinių teisų hartija. Galbūt reikėtų ir ją įtraukti. Turėtumėm siūsti teigiamą signalą. Ir aiškiai žinoti visas pasiekmes šito prisijungimo prie žmogaus teisų konvencijos. Ponas Simon Busutil, ačiū pirmininkė, taip pat dėkoju poniai Kingai Gal už pranešimą ir už jos darbą. Noriu aptarti du dalykus. Piliečiai ir būtinybė palaikyti kontaktą su piliečiais. Man džiugu, kad ponia Gal įtraukė nuostatą apie tai, kaip svarbu palaikyti dialogą su piliečiais ir aiškinti ir paaiškinti jiems, kokią naudą jie gaus iš to prisijungimo. Aš visiškai pritariu, nes jeigu mes neįrodysime piliečiams, kad jiems tai irgi svarbu, kad tai bus jiems naudinga, mes tiesiog darysime visą darbą, mes, mes dirbsime be jokio tikslo. Nes yra neteisingai suprantama, kas įvyks. Žmonės įsivaizduoja, kad jie įgis naujų teisų dėl to prisijungimo. Taigi norėčiau kreiptis į komisiją ir paklausti jos, ar jau pradėjo galvoti apie gairias, informavimo kampanijas šiuo klausimu. Europos Sąjunga įsipareigojo prisijungti prie konvencijos. Mes einame tą kryptimį ir mes sėkmingai galėtumėme apie tai pradėti kalbėti su piliečiais, nieko nelaukdami. Taigi tikiuosi, kad komisija mums paaiškinsi, ką ji daro ar kokiu veiksmu jį ketina imtis šiuo klausimu. Dar vienas dalykas. Mane. Mm, domina Europos teisingumo teismo ir Strasbūro teismo santykiai ateityje nes nors ir iškyla konf, potencialaus konflikto galimybė ar sumaišties galimybė, tikriausiai abi institucijos mano, kad, jų, kad, kad kiekviena institucija mano, kad ji bus e, viršesnė. Ir pirmą kartą ne ES teisėjai spręs, ar ES pažeidė žmogaus teisės. Ir man ta situacija atrodo ypač įdomi. Bet aš mm, raginu pranešėją nepamiršti šio aspekto. Tai yra Teisingumo teismo ir Europos žmogaus teisų teismo santykio. Ir, ir aptarti šį klausimą su abiem teismais, nes šis santykis turi būti aiškus ne tik tiems toms institucijoms, bet ir mums. Ačiū. Build. Ir toliau ponė Sofija Intveld. Ačiū pirmininkė. Jau daug pasakyta ir daug ką pridurti neturiu, nes aš nesu oficiali šešėlinė pranešėja, mūsų šešėlį, šešėlinė pranešėja turėjo staiga išvykti. Noriu pasakyti tik vieną dalyką. Septintoje pastraipoje, ketvirtoje jos įtraukoje jūs kalbate apie subsidiarumo principo įgyvendinimą Ir kaip aš suprantu, jūs sakote, jog reiktų užtikrinti, kad klausimai, kurie turi būti sprendžiami nacionaliniu lygmeniu, neturėtų būti svarstomi teisme. Tai yra, jūs bandote taip spręsti teisme susikaupusių bylų kiekio nagrinėjimą. Tačiau daugybė valstybių slapstosi už subsidiarumo principą, už tos formuluotės, tam, kad nepripažintų teismo jurisdikcijos ir daugybė val, valstybių neįgyvendina teismo nutarčių. Daugybė yra valstybių, kurios tiesiog atvirai nepaklūsta, atvirai atsisako įgyvendinti teismo sprendimus. Taigi galbūt galima būtų pagalvoti apie formuluotę ir reikėtų pakeitimuose pabandyti suformuluoti jūsų, siūlo, jūsų pasiūlymus, kad, kad būtent tokios situacijos išvengtume. Prieš kreipdamasis dar kartą, kreipdamasis dar kartą į pranešėjus, teikdamas į žodį, norėčiau atsisakyti e, savo pačiam suformuluotos taisyklės, nepasisakyti esminių diskusijų metu, nes manau, kad pirmininko vaidmuo na, yra tokio diskusijų moderatoriaus vaidmuo. Ir manau, kad pirmininkas neturėtų gilintis, neturėtų kištis į mintis ir pasiūlymus, kurie yra išsakomi. Bet dabar negaliu, nesusil... negaliu susilaikyti ir noriu pasidalinti savo mintimis dėl šio pasiūlymo. Noriu pasakyti keletą žodžių apie dialogą, kurį mes inicijuojame tarp, tarp teismų ir taip pat pagrindinių teisų srityje. Man visada atrodė, kad tai, kaip Lisabonos sutartis buvo pristatyta Europos piliečiams, tai yra buvo, pris, buvo pristatoma kaip priemonė, kuri supaprastins viską. Aš manau, kad tai tam tikrą prasme mes savo padarėme meškos paslaugą. Iš tiesų, ES taps skaidresnė, veiksmingesnė, tačiau tuo pat metu, jei norime taip aiškinti Europos piliečiams, mes turime suvokti, kad ne, ne tik paprastume slypėsmi, reikia nepamiršti, kad tai reiškia pažangą, progresą ir progresas ne visada ateina iš ką nors supaprastinus. Kartais pažanga užtikrina sudėtingesni mechanizmai. Mes esame Europos piliečiai, mes taip pat esame valstybių piliečiai. Ir tai, man atrodo, nebūtinai viską supaprastina, bet užtikrina uh, didesnę pažangą. Ir manau, kad galbūt būtent tokį požiūrį reikėtų rinktis. E, dialoge tarp teismų. Teisinė sistema yra nuolatinis, nuolatos atviras dialogas tarp teismų. Uh, abiejų teismų e, sprendimas yra galutinis, tačiau tai priklauso nuo to, kokiu klausimu, kokioje byloje tas sprendimas priimamas ir kokia, kokia teisinės kokie teisinės apsaugos mechanizmai numatyti. Tuo atveju, jeigu asmuo nė, nė, nėra patenkintas teismo paskatų sprendimu. na, ta, toks pobūdis tarsi leidžia įsivaizduoti teisinę sistemą kaip piramidę. Tačiau taip nėra. Piramidės, piramidė užsibaigia viršūne, o viršūnė yra ne, neapskundžiamas nuosprendis, tai kas nekeičiama. Konstituciniai teismai nesutinka su tuo, kad uh, Europos teisingumo teismas būtų tos piramidės viršūnė. Jie palaiko atvirą dialogą su teisingumo teismu ir taip bus ir su mm, žmogaus teisų teismu. Europos teisingumo teismo žodis yra paskutinis aiškinant ES teisę. Taip pat ji, jo sprendimai yra galutiniai dėl normų bei teisės aktų aiškinimo, taip pat tų teisės aktų, kuriuos e, įgyvendino valstybės narės. Taip ir turėtų būti ES atveju. ES saisto žmogaus teisų teismo sprendimai, jeigu kalbame apie prievolių kylančių iš e, žmogaus teisų konvencijos gyvendinimą. Taigi, iš tikrųjų tai yra gana e, sudėtingas audinys, dėlionė ir tai nebūtinai reiškia supaprastinimą. Tiesiog mūsų, mes turėsime daugiau teisių uh, ir turėsime daugiau uh, galimybių užtikrinti tų teisių įgyvendinimo ir siekti tų teisių įgyvendinimo. Tokia galimybė bus numatyta visiems, kur, kurie, kurie bus įsitikinę, kad te, jų teisės numatytos žmogus teisų konvencijoje buvo, buvo pažeistos. Valstybė pasirašiusi žmogaus teisų konvencija, taip pat Europos Sąjunga, kai ji taps konvencijos e, šalimi, privalės vis, užtikrinti tų teisų gyvendinimą. Taigi aš norėjau prisidėti prie tų vaisingų diskusijų ir aš noriu pasakyti, kad dabar kai kai mes, kai ES bus saistoma konvencijoje numatytų teisių, situacija šiek tiek keisis. Dabar ponė Kinga gal. Ačiū pirmininkė, tikrai pritariu Jums, tai yra sudėtinga dėlionė ir labai svarbu, kad kiek galima daugiau žmonių suprastų, kaipgi tą dėlionį reikia dėlioti. Todėl svarbu, kad ir mes pasistengtumėm jiem viską išaiškins. Svarbu ir tai, ką sakė ponas Buzutil. Komisija taip pat turėtų pamastyti, ar neverta parengti kažkokių gairių, jau turbūt ir dėrybų metu, nes reikėtų apgalvoti, kaip viskas atrodys, kaip viską reikia daryti ir kaip piliečiai tuo pasinaudos. Nes yra dar neišspręstų klausimų. Be abejo, dabar atsakymų niekas nežino, nes tik prasidės dėrybos. Vis dėlto labai svarbu išsiaiškinti, kaip viskas atrodys ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Dėkoju visiems kolegoms už pastabas. Daugelis, daug tai, ko sakėte, jau yra pranešime. Na, aš pati nesu skeptikė, todėl skeptiškiam pasisakymam nepritariu. Na, o dėl ES teisėjo e, ir dėl to, kad tai yra prievalė ES prisijungti prie konvencijos, aš nenorėčiau to vertinti skeptiškai. Tiesiog galbūt svarbu yra akcentuoti, kuo tai bus naudinga mūsų piliečiams. Aš bandau visą tai ir įvardyti savo dokumente pirmosiose pastraipose, trečioji, ketvirtoji, penktoji ir šeštoji, tiksliau, šiuose pastraipose tai išdėstyta. Pone Ilčiui klausia, kodėl nėra įvardytos techninės problemos. Na, bet aš apie techninius klausimus kalbu aštuntoje pastraipoje. Vis dėlto čia daugiausiai kalbu apie apie dar neišspręstus teisinius institucinius klausimus, kurie jau paminėti septintoje pastraipoje. Vis dėlto aš sakau, kad šios klausimus reikės išspręsti darybų metu, nes priešingų atveju mes nepasinaudosime naujom atsiveriančiam galimybėm. Dar labai svarbu pabrėžti, kad mes tikrai Negalime pritarti bet, kokiem, bet kokiam kliūtim šiam procesui, negalime leisti jo stabdyti arba vėlinti. Pone Hautala apie taikymo sritį kalbėjo ir turiu pasakyti, kad ne, aš savo dokumente neminiu trečiųjų šalių piliečių, todėl kad Drua rengia, tiksliau ponas Prėda rengia pranešimą būtent šią konkrečią temą. Na, o mano uždavinys buvo šį prisijungimo klausimą panagrinėti iš kitos pusės. Tai yra iš ES pusės, o ne iš trečiųjų šalių perspektyvos. Tad reikėtų kartu bandyti analizuoti tas dvi nuomonės, tuos du pranešimus, e, nepamiršti, kad jie yra du vis dėlto. Ir aš labai tikiuosi, kad AFKO pranešėjas pritarė tokiai koncepcijai, tokiai idėjai. Tai yra, kad tas pats klausimas turi kelis elementus. Pone Versedžijo, reaguodama jūsų pasisakymą galiu pasakyti, kad septintoje pastraipoje yra atsakymas į jūsų klausimą. Pritariu tam, kas sakė ponas Puzutil. Ir taip pat norėčiau išgirsti komisijos atsakymą, tai yra, ką jie ketina daryti tam, kad parodytų piliečiams, kokiagi yra proceso pridėtinė vertė. Na, o dėl subsidiarumo principo. E, kaip tik ir kalbama apie tai, kad reikia vengti tokių pasikartojančių atvejų ir bylų, nes yra nagrinėjama padėtis Europos žmogaus teisų teisme ir dažniausiai e, ir kyla ta problema dėl pasikartojančių bylų ir akivaizdu, kad tą problemą reikia spręsti, todėl tai ir paminėta konferencijos deklaracijoje. Būtent tą prasme aš tai ir įvardyju dokumente, bet jeigu turite pasiūlymų dėl geresnių formuluočių, kad atspindėtumėm šią mintį, tai tikrai lauksiu jūsų pasiūlymo, gal galite pateikti pakeitimą ir pasiūlyti naują formuluotę. Dėkoju dar kartą visiems ir tikrai lauksiu jūsų siūlom pakeitimų. Dėkoju. Prieš nustatant galutinį terminą pakeitimų pateikimui, matau, kad ponas Kleits dar nori pasakyti. Ačiū. Pirmininkė, trumpas klausimas. Aš siūliau, kad reikėtų pakviesti Teisingumo teismo atstovus, kad e, jie atsakytų į mūsų klausimus ir dalyvautų diskusijose. Ir, pavyzdžiui, ponas Buzutil tokių klausimų uždavė, aš irgi norėčiau jų užduoti ir turbūt tikrai būtų įdomu, jei atvyktų kažkas iš teismo ir pasisakytų, nes, pavyzdžiui, ponas Žakėjų mums pateikė labai įdomų, įdomią prezentaciją. Ar koordinatorių sustikimo metu buvo svarstytas šitas mano pasiūlymas ir jei taip, tai koks buvo priimtas sprendimas? Taip, dar suteiksiu žodį ir komisijai, bet prieš tai pasakysiu ponui Kleis. Vakar per koordinatorių posėdį buvo nuspręsta, kad suplanuosime vizitą į Žmogaus teisų teismą Strasbūrę ir Teisingumo teismą Luksemburgė. E, į tą vizitą vyks e, komiteto nariai, kviečiame dalyvauti visi. Mes kol kas dar neapsisprendėme dėl konkrečios datos. Panašu, kad tikrai neapsimoka tą pačią dieną bandyti apsilankyti abiejose teismuose, nes vienas yra Strasbūrė, kitas Luksemburgė. Tačiau galėtumėm tai suplanuoti gegužės 5-7 dienai. Ir šiomis dienomis vyktų apsilankimas dviejose institucijose. Kaip sakiau, galutinis sprendimas dar nepriimtas, bet norėjau tik pabrėžti, kad jūsų pasiūlymą atsižvelgiam. Dabar žodis komisijai. Yes. <clears throat> <clears throat> Ačiū pirmininkė. Labai atidžiai klausėmės klausimų ir pastabų. Viską pasižymėjome, viską atsižvelgsime. Išgirdome norą, kad komisija turėtų imtis darbo informuoti piliečių. Žinoma, tai yra labai svarbu. E, mes tik pradėjome šį prisijungimo darbą, bet be jokios abejonės reikia pradėti galvoti ir apie atitinkamus veiksmus piliečių informavimo srityje, nes yra labai svarbu, kad piliečiai galėtų pasinaudoti naujomis technologijomis teisėmis ir galimybėmis, kurių, kurias turės po prisijungimo. Ačiū, sako pirmininkas, ir yra daugiau pastabų. Jeigu nieks neprieštarauja, pakeitimus galima pateikti iki kovo 25 dienos vidudienio. Iki kovo 25 dienos vidudienio laukiame įmų. Tada komitete balsuosime balandžio 27-28, o plenarinėje e, balsuosime birželio sesijos metu. Ar neprieštaraujate? Ačiū. Keliame toliau. 17 klausimas. Tai yra ES ir Japonijos susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos būdžiamosiose bylose. Čia dalyvauja ir komisija, ir pirmininkaujantį valstybę. Kaip žinome, ES ir Japonijos susitarimas yra sekantis klausimas. Prašyčiau tyliai išeiti iš salės. It's been a long session. Taigi, tai yra mūsų paskutinis klausimas, kurį reikia šiandien aptarti. Prašau rimties. Mes jau greitai baigsime darbą. ES ir Japonijos susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos būdžiamosiuose bylės bylose. Dėl to buvo e, deramas 2009 metais ir tas susitarimas jau yra išspausdintas komisijos oficialiame leidinyje. Pagal 219 Lisabono sutarties straipsnį Europos parlamentas turi pritarti tokiems susitarimams. Taigi prieš suteikdama žodį pranešėjai ponui Jokolino, paprašyčiau e, pirmininkaujančios valstybės atstovo ir Europos komisijos pristatyti šio susitarimo turinį. Kiek žinau, Europos komisija nenori pasisakyti, bet Ispanija, kaip pirmininkaujantį šalis, norės pasisakyti. Žodis Ispanijai. Bien, gracias, Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Ačiū, ponai parlamentarai, už tai, kad suteikėte galimybę Ispanijai, kaip pirmininkaujančiai valstybei, pristatyti susitarimą dėl savitarpio teisinės pagalbos būdžiamosiose bylose su Japonija. Man didelė garbė pristatyti šį susitarimą. Pirmiausia, reikėtų paaiškinti priežastis, kodėl šis susitarimas buvo pasirašytas. Priežastis pradėti dėrybas buvo trys. Pirmiausiai dėl pridėtinės vertės, kurią suteikia bet koks savitarpio teisinės pagalbos susitarimas e, šalių teisiniam bendradarbiavimui. Žinoma, yra ne tas pats, ar teisinės pagalbos prašymus galime siūsti pagal susitarimą ar pagal kitus kelius. Me, antra priežastis - jokia ES valstybė neturėjo panašios sutarties su Japonija. Taigi, buvo dvi išeitis - arba kiekvienai valstybei nariai dvi šaliai pradėti dvi šalės dėrybą su Japonija ir tuomet būtumėm turėję ne tik 27 valstybės narės pasirašyčios sutartis, o gal kai kurios pasirašytų, kai kurios nepasirašytų. E, kita vertus, tos sutartys galėjo būti netgi ir skirtingos, jos galėjo būti ne visiškai vienodos. Taigi buvome, o tai būtų visiškai priešinga bandymui suvienodinti mūsų teisinės sistemas. Taigi buvo nuspręsta ES pasirašyti tokį susitarimą. Maždaug prieš dešimt metų Japonija neturėjo jokios sutarties, jokios susitarimo dėl teisinės pagalbos bažymosiuose bylose su jokia e, mūsų valstybė nare iš viso su jokia valstybė. Ir po to pradėjo keisti savo politiką ir su JAV, su Rusija, su Kinija, su savo kaiminėm pasirašė panašius susitarimus. Taigi buvo labai kažkaip lyg ir keista neturėti tokio susitarimo su vienu iš e, privilegijuotų partnerių su ES ir mums iš mūsų pusės mums neturėti tokio susitarimo su Japonija. Sutar, šio susitarimo turinys yra klasikinis net galima sakyti, e, jisai susijęs su įrodymų perdavimu ir taip toliau. Taip pat yra ir naujoviškų dalykų, kaip pavyzdžiui, galimybė gauti e, bankų duomenis. Tai norėčiau pasakyti, kad Dėl pačios bankų sistemos Japonijoje buvo sunku dirbti šios rytyje, nes e, Japonijoje nėra tokios bendros duomenų bazės, e, kur būtume galima išsiaiškinti, ar tam tikras asmo turi e, sąskaitą Japonijos banke. Taigi, Japonija gali suteikti banko duomenys tik tada, kai nurodysime konkretų banką ar finansinę instituciją, apie kurią norime sužinoti informaciją. Taigi, uh, šiek tiek šita galimybė yra apribota, bet ir Japonijoje yra tikrai labai daug bankų ir finansinių institucijų, Ir žinoma, kadangi nėra tos mm, bendros bazės, yra šiek tiek sudėtinga, e, tarkim, nusiųsti užklausą Japonijai, paklausti apie konkretų asmenį, apie jo e, sąskaitas ir, ir veiksmus bankinius. Reikia visą laiką žinoti ir nurodyti konkretų banką ar finansinę instituciją, norint gauti panašią informaciją. Taip pat svarbu pažymėti apribojimus dėl informacijos naudojimo, informacijos, kuri yra gauta pagal šitą susitarimą naudojimą. Naudoti tokią informaciją bus galima tik tiems tikslams, kuriems buvo jinai paprašyta pagal šį susitarimą, ne kitiems tikslams. Taip pat svarbu pabrėžti E, apribojimus dėl mirties bausmės. Kaip gerai žinote, Japonijoje vis dar yra taikoma mirties bausmė dėja. Nors jinai taikoma yra labai retai, bet visgi jinai yra numatyta ir tam tikrais atvejais mirties bausmė yra taikoma. Žinoma, tai buvo viena iš kliučių dėrybose ir buvo naujoviškai pažvelgta į šitą problemą, buvo nustatyta, numatyta, kad iš Japonijos gautų pra, teisinės pagalbos prašymus galima atmesti, jeigu e, iš Japonijos negauta pakankamai e, garantijos, kad ta informacija gauta iš ES bus, nebus panaudota mirti, e, skirti asmeniui mirties bausmę. Manome, kad šitas susitarimas yra labai vykęs ir turinio prasme, ir žmogaus teisų gynimo prasme. Taigi taryba prašo Europos parlamento pagal, e, pagal Lisabono sutartį taip pat pritartų šiam dokumentui. Dėkoju už Jūsų dėmesį ir mielai atsakysiu visus klausimus. Ačiū, gerbimas pirmininkė. Ačiū dabar ponas Jekolino kaip pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Atidžiai klausiausi informacijos, kuri mums ką tik tai buvo e, suteikta tarybos atstovo, o mano frakcija patikėjo man renkti pranešimą šiuo klausimu čia. Taigi, pranešimas dėl bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose su ekonomiškai labai stipria valstybė, ekonomikos gigantų Japonija. Tikriausiai ir atskleidžia, koks svarbus yra šis susitarimas ir taip pat pažymė tai, kad Europa, Europos Sąjunga tampa e, pasaulinė veikėja. Lapkričio 30 2009 metais prieš pat Lisabono sutartys įsigaliojimą taryba kreipėsi į mus dėl šio klausimo. Praeitie e, yra buvę susitarimų dvišalių pagrindų tarp Japonijos ir atskirų valstybių narių, tačiau nedaug. Ir parengta studija e, atskleidė, kad nuo 1998 metų iki 2007 iš viso tik tai 556 atvejais buvo teikiama savitarpio pagalba tarp Japonijos ir ES. Dabar šį klausimą reikia spręsti laikantis Lesabonos sutarties. Taip pat iškyla klausimas dėl to, kaip prireikus tokio bendradarbiavimo, kaip valstybė narė turėtų elgtis. Taip pat turime įtraukti visas apsauginės nuostatas į tą sutartį, bet atrodo, kad jos jau įtrauktos. Tarybos atstovas paaiškino, kodėl gali kartais būti atsisakoma teikti teisinę pagalbą, buvo minėtas, minėta videokonferencijų galimybė. Uh, Taip pat 18 straipsnio klausimas ir kokį poveikį jis turės e, duomenų apsaugai. Tuos klausimus turėtumėme pateikti Europos duomenų apsaugos pareigūnui ir išsiaiškinti, ar jį tenkina apsauga, kur yra numatoma šią sutartimi. Be abejo, kiekviena valstybė narė gali pati pasi, pasidomėti to susitarimo nuostatomis ir suformuluoti jas remdamasi savo įstatymais. To susitarimo taikymas nekelia abejonių ES ir Japonijoje. Kaip jau sakėme, tai pirmasis tokio pobūdžio susitarimas tarp ES ir Japonijos šioje srityje. Ir tai svarbus susitarimas. Ir tuo ir baigsiu pirmininkė, nes norėčiau išklausyti šešėlinių pranešėjų pasisakymų. Momento. Mr. Busutil, please. Ačiū, ponia Jekolino. Ar bus pastebėjimų nuomonių, ponas Busutil? Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Jekolino už jo Mm, pristatymą ir už darbą nuvyktą šiuo klausimu. Paskutinį kartą, kai svarstėme susitarimą, jis buvo pasirašytas lapušio 30-ąją prieš pat Lisabono starties įsigaliojimą. Žinome, kokia buvo mūsų balsavimo baigtis ir kad viskas nelabai tinkamai baigėsi. Tikiuosi, kad toks pat likimas neištiks šio susitarimo su Japonija, tai yra tikrai labai svarbi valstybė, bendradarbiavimas su ją turėtų būti palaikomas visais įmanomais būdais. Remdamasis mums suteikta informacija, kurią suteikė pirmininkės pirmininkaujančios valstybės atstovas, turiu porą klausimų. Visų pirma, dėl informacijos apie bankinės operacijos, keitimosi uh, dėl keitimos informacija e, apie bankinės operacijas. Ka, kaip būtų su Svifto tipo sutartimi, kaip išvengti situacijos, kuris susidarė su Swift susitarimu. Kitas dalykas, klausimas dėl mirties bausmės. Jei teisingai supratau, nuostata šiuo klausimu, kaip paaiškina pirmininkės atstovas, iš esmės apima pažadą, kurį davė Japonijos institucijos jog mirties bausmė nebus taikoma asmenims, kurie yra šio susitarimo e, objektas. Ar tai yra tikrai tik pažadas, bent jau tokį žodį išgirdau vertime mane tikrai neramina, jeigu tai iš tikrųjų yra tik pažadas, o ne teisinis įsipareigojimas. Ir aš norėčiau, kad pirmininkančios valstybės atstovas paaiškintų tai. Ar dar būtų pastabų, kas nors dar norėtų pasisakyti, ne? Vėl suteiksiu žodį pirmininkaujančio šalies atstovui, kad jis atsakytų į klausimą. Eh, eh. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, ačiū ir ponui Busutil už pastabas ir klausimus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad sutarimas buvo pasirašytas lapkričio 30 dieną, bet dėrybos prasidėjo prieš dviejus metus, maždaug nuo eh, lapkričio 30 prasidėjo nuo neformalių mm, pokalbių. E, pirmiausiai, tuo met, kai prasidėjo, pirmininkavo e, čekai, vėliau e, švedai ir tas darbas tikrai puikiai buvo nuveiktas, kai mes perėmėme darbą. Jeigu būtų nepasirašyta tas sutarimas iki tos datos, būtų reikėję naujo mandato. Tai ir būtų reikėję paaiškinti Japonijai, kodėl dėl ES vidinių reikalų visas dėrybų procesas, kuris vyko dviejus metus, turė, būtų pradėtas iš naujo ar būtų labai stipriai atidėtas. Ir greičiausiai Japonija nebūtų supratus tokių keistenybių. Šiaip ar taip, žinojome, kad šitas dėrybas turės patvirtinti Europos parlamentas. Taigi, jeigu būtumėm vėliau nusprendę pasirašyti susitarimą, būtų reikėję naujo e, mandato ir ta trečioji šalis, šiuo atveju Japonija, e, būtų, būtų mūsų nesupratusi, kodėl dėl vidinių teisinių, konstitucinių ES klausimų taip atsitiko. Dėl SWIFT ir banko operacijų. Čia tiesiog sutapimas. Čia mes nekalbame apie bendrą pasikeitimą informaciją, o apie konkrečius prašymus pateikti duomenis apie mm, banko operacijas konkretaus asmens, kuris yra kažko kaltinamas banko operacijas. O tai daroma ne tik taip pačioje ES tarp valstybių narių, bet ir tarp mūsų valstybių narių ir trečiųjų šalių, net jeigu nėra panašaus susitarimo pasirašyta. Kitas klausimas buvo apie mirties bausmę. Norėčiau pabrėžti, kad galbūt neaiškiai pasakiau pirmą kalbėdamas, tikrai nekalbu apie pasižadėjimą, kalbu apie teisinį įsipareigojimą. Tai tai nėra paprastas pasižadėjimas, tai yra teisinis įsipareigojimas e, laikytis šio susitarimo nuostatų. Čia kalbu apie 11 straipsnio B dalį. Tikiuosi atsakiau į visus klausimus. Ačiū. Gracias. Gracias. Ačiū pirmininkaujančiai valstybei. Pone Jekolino, ar norėtumėt kaip pranešėjas dar tarti paskutinį žodį. Ačiū. Labai atidžiai klausiausi to, ką dabar pasakė pirmininkaujančios šalies atstovas. Ir taip pat Prisimenu, ką sakė ponas Buzutil apie banko sandorius ir apie 18 straipsnį. Tam, kad proporcingumo principas būtų taikomas, manau, vis dar turėtumėm peržiūrėti šiuos klausimus iš duomenų apsaugos pusės. Na, bet man kyla bejonių tik dėl šio aspekto, visa kita yra aišku. Ir kaip jau sakiau anksčiau, tai yra pirmasis ES ir Japonijos susitarimas ir, na, vien jau dėl šios priežasties reikia jam pritarti. Dėkoju ponui Jakolino. Aptarėme šį darbo tvarkės klausimą, nes tai buvo pranešimo projekto pristatymas. Tai reiškia, kad e, pranešimas paruoštas tolesniam procesui, tolesniai procedūrai. Ir tai reiškia, kad galime baigti svarstytą klausimą. Ar dar būtų pastabų dėl kitų klausimų? Kas nors nori pasisakyti? Ne? Kitas mūsų posėdis įvyks balandžio 7 dieną nuo 9 ryto iki 12.30. Taip pat ir balandžio 8 bus posėdis. 7 dieną popietinis posėdis prasidės tik tai pusę penkių, nes vyks mini sesija e, ir todėl mes savo posėdį pradėsime pusę penkių ir baigsime 8 val. vakaro. Ačiū.